Jums pranešti dėl Europos parlamento pirmininko pavaduotojo e, atsirado nauja vieta pagal e, darbo tvarkos taisyklių 15 straipsnį, kas įsididino Olirienas. EFDD siūlo Fabio Massimo Castaldo kandidatūrą, Alde frakcija Anelyje Tanmeki. Rinkimai vyks rytoj, gegužės 22 dieną. 12 valandą. Ačiū. tisztelt képviselőtársaim folytatjuk a munkát. először is egy bejelentés. gerbiamos ponios gerbiami ponai tęsime darbą. pirmiausia pranešimas buvo pareikštas protestas dėl agri komiteto sprendimo, jei per 24 valandas neatsitiks.